E, ir rimtų pagal įprastą teisėkros procedūrą pagal 78 darbo tvarkos taisyklę. E, lapkričio 19 dieną pirmininkų sueiga patvirtino darbo tvarkę remdamas 149 darbo tvarkos taisyklių e, straipsnių ir yra pateikta keletas pakeitimų. Guja pateikė pasiūlymą, kad diskusija, po diskusijos apie naująją gyvūnų gerovės e, strategiją būtų priimta rezoliucija, dėl kurios balsuotume ketvirtadienį. Suteiksiu žodį. Anei Haskan. Ačiū, pirmininkė. Pagal 152 darbo tvarkos taisyklę raginu parlamentą baigti diskusijas apie žodinį klausimą e, dėl naujos e, gyvūnų gerovės strategijos 2016-2020 metais patvirtinant rezoliuciją. Dabartinė strategija baigė galioti e, šių baigė galioti 12 metų gruodžio, atsiprašau, gruodžio 31 dieną šiemet Naujoje strategijoje yra neprimtų dalykų, yra daugybė klausimų susijusių su gyvūnų gerove, kuriuos reikia spręsti ir mes norėtume, kad komisija pateiktų aišku kelrodį planą, kaip tos klausimus spręsti. Kolegos, aš taip pat savo kolegos Stefan Ek vardu prašau jūsų paramos, kad būtų numatyta rezoliucija šiai diskusijai pabaigti, jeigu manote, kad gyvūnai yra svarbus, dabar laikas yra tai parodyti. Ačiū, kas norėtų pasisakyti už šį prašymą, kas norėtų paremti šį prašymą. Prašom. Ačiū pirmininkė. Dėkoju poniai Hasekam už iniciatyvą. Matome, kad buvo šiame parlamente priimama daug rezoliucijų, teisės aktų, tačiau jie nėra nuoseklus, nėra išsamios strategijos, nėra nuoseklios teisinės bazės ES. Tai reiškia, kad gyvūnai kenčia, tai reiškia, kad galioja skirtingose šalise skirtingos taisyklės ir taip pat, kalbant apie žemės ūkio produktus, mes neturime bendros rinkos. Taigi aš remiu šį pasiūlymą. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Ar kalbėsite prieš? Prašom. Pone Zalio Mary. Pirmininkė, mūsų frakcija paprašė, kad būtų patvirtinta Europos parlamento rezoliuciją po teroristinių išpolių e, Paryžiuje, kad būtų prašoma komisijos e, paaiškinti, kokiu priemoniu jį ėmėsi ir kurių, kokiu priemoniu reiktų imtis, kad būtų išgelbėtos e, gyvybės. Ir aš dabar esu nustebusi, kad e, Europos parlamente manoma, kad rezoliucija dėl gyvūnų gerovės, žinoma, už kurią aš pasisakau, ima viršų prieš mano kitą minėtą rezoliuciją. frau aliomarie sie haben ein kompliment sie haben mit einer geschickten äh, formulierung für. na taip jūs iš tikrųjų balsavote už šį pasiūlymą nors turėjote balsuoti prieš ir tuo pačiu metu pareiškėte ir savo protestą. Dabar balsuojame, kas už šį pasiūlymą. Kas prieš? Susilaikė?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 prašymui pritarta. Zu Dienstag liegen mir keine. Antra, dėl antradienio darbo tvarkės e, pasiūlymų nėra. Trečiadienį žaliųjų frakcija paprašė, kad balsavimas dėl e, mokestinių susitarimų ir panašių priemonių bu, iš trečiadienio būtų perkeltas į e, ketvirtadienį. Pirmininkė, šis parlamentas e, e siekia kovoti su m, mm, įmonių piknaudžiavimu e, mokesčių klausimais. Mes šią savaitę ketiname balsuoti dėl to, ar pirmasis komisijos pranešimas kuris turbūt bus patvirtintas didžia, didžiaja balsų dauguma. Praėjusią savaitę pirmininkų suiga balsų dauguma nusprendė e, atidėti vieną e, sprendimą ir frakcijos dėl to sutarė ir, mes, ir nereikėtų sudaryti įspūdžio, kad mes e, patvirtinsime pranešimą, e, o vėliau priimsime kitą sprendimą. Mm, be to, aš gavau labai aiškių signalų iš įvairių politinių e, frakcijų, kurios pasisako už atidėjimą, kad pratesti įgaliojimus ir siūlau balsavimą renkti ketvirtadienį vidurdienį. Ir jeigu mes galėsime trečiadienį patvirtinti pranešimą, o komisijos, dėl, komisijos įgaliojimų, dėl komiteto įgaliojimų pratesimo balsuoti ketvirtadienį, tai mm, gal, manau tikrai neverta atidėlioti balsavimo, kaip siūloma. Äh, für den Antrag möchte Herr De Masi sprechen. Bitte sehr. Dabar kalbės ponas Demazai. Jisai parems jūsų prašymą, kiek suprantu. Pone pirmininkė, daugiau nei prieš metus sužinojome apie LuxLeaks skandalą. Ir tuomet paaiškėjo, kaip stambios bendrovės tvarko savo mokesčius valstybėse narėse. Mes visi e, žinome, kad policijos, pavyzdžiui, vykdomas tyrimas negali būti užbaigtas tol, kol nebus rinkti visi įrodymai. Tačiau dėja, parlamentas ne visuomet galėjo gauti jam reikiamų dokumentų. Net iki paskutinės savaitės buvo visiškai neaišku, ar mes galėsime susipažinti su visa mums reikalinga informacija. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad komitetas turėtų dirbti toliau nes kitaip mes, mums nepavyks iš tikrųjų da, išnaikinti tų mokesčių rojų, ponas Weberis. Pone pirmininkė, aš norėčiau, kad man kai ką paaiškintų, nes e, jei aš gerai supratau žaliųjų e, frakcijos atstovą, galima būtų atidėti balsavimą dėl šio pranešimo, jei mes susitarsime dėl to, kad dar pusmečių bus pratesti komiteto įgaliojimai. Jei frakcijos pritarė šiai pozicijai, jei frakcijos pritarė tam, kad komiteto galiojimai būtų pratesti ketvirtadienį, tuomet mes galėtume dėl pranešimo balsuoti trečiadienį, ar ne? Ar aš gerai supratau? Herr Simon, bitte. Pane Simon. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu aš norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcija mano, kad Dėl Ferreiros pranešimo reikia balsuoti trečiadienį, o po to pirmininkų suvaiga galėtų ketvirtadienį spręsti, ar reikia pritesti komiteto įgaliojimus. Ir tuomet galima bus gal ketvirt, trečiadienį, ketvirtadienį, atsiprašau, taip pat ir balsuoti dėl to. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Lambertui už jo paramą. Okay. Tai jūs atsiimate savo prašymą, ar ne? Gerai. Na kągi. Daugiau prašymų keisti šios savaitės darbo tvarkės nėra. Dėkuoju. Na kągi, mes galime perėti prie kito darbo tarkės punkto, tai yra prie Dohos vystimosi darbdėties, rengiantis dešimtajai PPO ministro konferencijai. Ir norėčiau suteikti